Tokias punktas - tarybos ir komisijos pareiškimai pasiruošiant euro grupės vadovų susitikimui. Me informan que antes de... Eurozonos vadovų susitikimas. Taigi, prieš pradedant diskusiją, reikia apsvarstyti pono Plesas pareiškimą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 o būtent kokios Europos mes norime, ar žmonių Europos, ar monopolijos ir kapitalo Europos, ar norime, kad Europa būtų valdoma žmonių ar Vokietijos ir transatlantinių partnerių. Ar norime, kad visos valstybės narės būtų lygia teisės, kad Europa būtų nepriklausoma, o netarnautų tarnautų JAV ir NATO. Aš norėčiau pabrėžti, kad mano šalyje, Graikijoje, Tai nėra e, klausimas dėl posėdžio vedimo tvarkos ir todėl esu priverstas paprašyti jūsų liautis, kadangi turime tęsti mūsų diskusijas pagal darbo tvarkę. Ir e, Pradėsime svarstyti pirmąjį klausimą. Tai yra pasiruošimas Eurozonos aukščiausio lygio susitikimui ir norėčiau žodį suteikti dabar tarybos atstovui. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai, komisarė. Pirmininkaujančios valstybės vardu nu, dėkoju kad suteikėte man žodį kalbėti apie pasiruošimą eurozonos susitikimui, dėl kurio surengimo nusprendė e, vadovų taryba rūpjūčio mėnesį. Tačiau noriu kai ką patikslinti iš pat pradžių. Diskusijos apie eurą būtų dabar dar pirmalaikės. Aš labai gerbiu Mm, parlamento narių nuomonę. Tačiau šis e, susitikimas dar oficialiai nebuvo sušauktas, dar nėra jo darbo tvarkės. Galbūt galėtume e, detaliau panagrinėti šį klausimą spalio mėnesį, kai turėsime detalesnę pasirengimo darbų analizę. Norėčiau pasakyti, kad euro zonos, euro zonos susitikimo pirmininkas e, turi įgaliojimus renkti šį susitikimą, o ne pirmininkaujantį Italiją. Ir atsižvelgiant į šį faktą, norėčiau nekalbėti apie galimą darbotvarkę, o labai trumpai apžvelgti, kad eurozona, eurozonos valstybės uh, gali patirti mažesnį atsigavimą, atsižvelgiant į žemą infliacijos lygį. Ir turime užtikrinti, kad mūsų strategija būtų pritaikyta prie dabartinės situacijos, kad eurozonoje augimas vyktų ir taip pat būtų kuriamos darbo vietos. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. Europos piliečiai turi lūkesčių, tikiuosi, kad mes juos pateisinsime. Taigi manau, kad reikia e, labai kruopšiai suderinti įvairiausias politikas visose šalise, kuriuose yra e, ta pati valiuta. Turime e, skatinti struktūrinės reformas, kad padidintume savo konkurencingumą globaliose rinkose. Turime pasirūpinti savo valstybių finansais, kad jie būtų tvarūs ir tinkami augimui palaikyti. Turime labiau pasitikėti finansų sektoriumi, kad galėtume palaikyti ir tikrąją ekonomiką ir palengvinti investicijas. Priemonės visose šiose sritise mm, žengia į priekį. Visose eurozonos šalise ir pirmininkaujantį Italiją daro viską, ką gali, kad užtikrintų, jog Europoje būtų ir daroma pažanga ir teisėkuros srityje euro grupę, jos prezidentas, taip pat Centrinis bankas ėmėsi daug iniciatyvų, buvo paskelbtos įvairios priemonės reaguojant į makroekonominį kontekstą ir į platesnį kontekstą. Taigi, tam, kad užtikrintume, jog viskas tinkamai suprantama, reikia renkti e, reguliarias e, pažangos ataskaitas. Taip pat reikia priderinti gairės prie to, kas daroma, kad pasiektume tikslų, kurių norime pasiekti. Turime pasiruošę įveikti tuos iššūkius, kuriuos savo nusistatėme. Turime suvokti tikrasias nedarbo problemas ir eurozonos augimo strategija, manau, yra tinkama, tačiau taip pat manau, kad ją dar galima tobulinti. Atsižvelgiant į visą šią situaciją, teikiant nuolatinės reguliarias ataskaitas, galėsite sekti mūsų darbą ir išmatuoti augimą ir darbo vietų kūrimą. Manau, mes turime išklausyti e, tai, ką jūs turite pasakyti ir pasiūlyti. E, dabar ačiū. Gracias, señor de la Vedova. Por la comisión toma la palabra el señor. Dėkuoju. Dėkuoju, ponai Dėlą Vedovą ir dabar komisijos vardu kalbės ponas Katainin. Gerbiamasis ponio pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkuoju Jums už šią galimybę pristatyti Europos komisijos poziciją dėl pasiruošimo eurozonos valstybių vadovų susitikimui, kuris įvyks e, spalio 24 dieną. Besiruoždami Tik pradėjome ruoštis e, šiam susitikimui ir todėl man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip mes galėsime bendradarbiauti tam, kad galėtume užtikrinti tvarų augimą, kurti naujas darbo vietas ir, ir užtikrinti saugę e, socialinės apsaugos sistemą. Mes šiandien susidurime su labai rimtais iššūkiais, kurie dar kartą parodo, kad mes turime padaryti viską tam, kad užtikrintume tvarų augimą, stiprų augimą Europoje ir naujos darbo vietas. Europo komisija mano, kad yra egzistuoja trys pagrindiniai bendrieji tikslai. Neformaliame kofin, e, neformalioje kofin taryboje, kurie vyko praeitą savaitę Milane, mes labai e, gerai aptarėme e, finansinius klausimus su finansų ministrais. Kalbėjome apie tai, kaip e, komisija valstybės narės, jūs, Europos parlamentas ir kiti mūsų partneriai turės e, suburti savo jėgas tam, kad galėtume siekti bendrų tikslų. Pirmiausia, reikia remti investicijas. Europa gali daug ką pasiūlyti. Tai yra ir inovacijos, ir e, kvalifikuota darbo jėga, ir verslumas. Tam, kad galėtume paversti visus šios dalykus naujomis įmonėmis, mums reikia daugiau dėmesio skirti investicijų skatinimui. Reikia skatinti tiek viešasias, tiek privačias investicijas, tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. Mes šiuo metu rengiame platų planą, plačios sprendėjas planą, kuri, kuris būtų skirtas šiems tikslams pasiekti. Tas planas turėtų būti bendras visų mūsų uh, planas. Einamosios sąskaitos uh, perviršis padeda mums dabar uh, galvoti apie geresnės investicijas, apie tai, kaip galima būtų investuoti infrastruktūrą ir uh, kaip galima būtų uh, siekti bendro finansavimo iš privačių ir viešųjų šaltinių. Europos investicijų bankas ir ES biudžetas turi būti panaudotas tam, kad mes galėtume uh, pritraukti uh, privačias investicijas. Be to, turime daryti viską, kad bankinystės sektorius padėtų mums gerai finansuoti privatų, privatų sektorių. Bet to reikia išnaudoti dar neišnaudotą potencialą. Ne Įgyvendindami realių veiksmingų reformų mes negalėsime užtikrinti tvaraus augimo ir naujų darbo vietų. Mums reikia priemonių, kurios skatintų ir, pas, ir pasiūlą, ir paklausą. Be to turime užtikrinti, kad mūsų gerovė būtų darni, tvari. Ne viena šalis negali teikti, kad jai nereikia reformų. Bet daugiausia jų reikia toms šalims, kur, kur, kur problemos yra sudėtingiausias. Reikia paremti visas vyriausybės tam, kad jos tinkamai galėtų vykdyti struktūrinės reformas. Mūsų fiskalinės taisyklės netrūdo valstybėms narėms reformuotis keistis, e, kaip tik tai yra atvirkščiai. Tam tikrose šalyse reikia labai rimtų, e, reikia labai rimtų reformų ir reikia fiskalinio prisitaikymo, fiskalinių korekcijų. Mes turime ir fiskalinės valdysenos sistemą, kuri gali padėti valstybėms narėms gerai ir tinkamai gyvendinti reformas. Be to turime daryti viską, ir toliau tam, kad mūsų fiskalinė politika būtų tvari, tam, kad galėtume atsižvelgti į ateities kartų poreikis. Negalime leisti, kad palūkanų normos ir toliau e, liktų labai mažos, nes taip mes pakenksime, e, tik tai padidinsime skolą. Pažeidžiamiausios šalis labiausiai nukentės, jei finansų rinkoje iškils kokiu nors naujų krizų. Todėl reikia pasirinkti reformas labai protingai. Mes matome, kad fiskalinių konsolidavimas sulėtėjo nuo krizės e, pradžios. Reikia dabar gerinti viršųjų e, išlaidų kokybę. Kai turime mažai pinigų, turime labai sargiai pasirinkti, kam jie yra leidžiami. Ir labai sargiai pagalvoti apie tai, kaip galima būtų taupyti. Reikia e, gal kartais galvoti apie, e, mokeš, e, apie naujus mokesčius ir apie tai, kur galima būtų išlaidas mažinti veiksmingai. Be abejo, nepamirštant, kad jų negalime mažinti tose sektoriuose, kurie orientuoti yra į ateitį. Nepamirškime ir apie tuos, kuriems reikia socialinės paramos. Reikia taip pat skatinti nauji, naujų darbo vietų kūrimą ir gerinti investicijų, investicinį klimatą turime mažinti ir naštą tenkančią mokesčių mokėtojams. Kartu turime savęs paklausti, kodėl uh, privačios įmonės nenori investuoti ES. Turime užtikrinti, kad verslo aplinka ir reglamentavimo aplinka būtų palanki tam, kad, kad darovės galėtų ateityje geriau investuoti. Reikia kurti naujas darbo, kad, jie, kad tos įmonės galėtų kurti naujas rinkas ir kurti naujas darbo vietas. Būtent tam ir yra skirtos naujos reformos. Europa turi didžiulį augimo potencialą kuriuo, kuriuo šiandien negalime pasinaudoti dėl konkre, konkrečių uh, uh, žaidėjų interesų. Mūsų mokesčių sistemos kai kuriuose valstybėse narėse paskatino rastis uh, pilkajai ekonomikai. Tai, rei, tai dar kartą parodo, kad reikia reformų. Reikia ieškoti naujų sprendimų. Reikia uh, nepasikliauti tik tais sprendimais, kurie yra patogus. Pone pirmininkė, e, Europa ir toliau e, susiduria su rimtais iššūkiais, tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes surasime naujus augimo šaltinius ir galėsime ir toliau bendradarbiauti, pasitikėdami vieni kitais. Mums reikia pasitikėjimo tam, kad galėtume e, užtikrinti tvarų stiprų augimą. Juk galiausiai mes turime tuos pačius tikslus. Reikėtų to nepamiršti. Dėkuoju uždėmesi. Muchas gracias, señor Katainen. Dėkoju, ponia Katainen. Dabar pasisakys įvairių frakcijų atstovai. Pirmiausia, kalbės EPP vadovas, atstovas, atsiprašau, ponas Balts. Dvi minutės. Ačiū. Eurozonos vadovai pasisakė už stabilumo ir augimo paktą ir mes kaip Europos parlamentas, žinoma, tą labai sveikiname. Kai kurios valstybės narės turėtų parodyti daugiau lankstumo ir aš manau, kad tai yra įmanoma. Vis dėlto reikia apsiriboti egzistuojančiomis taisyklėmis. Kitaip sakant, lankstumas gali būti, lankstumo priemonės gali būti taikomas tik tada, kai susidaro ypatingosios aplinkybės ir esant tam tikroms sąlygoms jeigu įgyvendinami tam tikri struktūriniai kriterijai, tai yra reformos. Ir reformos turi būti įgyvendinamos nedelsint. Tai taikytina ir didelėms, ir mažoms valstybėms narėms. Valstybės narės negali užmerkti akių prieš tą faktą, kad reformų reikia. Ministrų, ministrai ir šalis remiasi analizę, kuri yra išsami ir kuri rodo, ką reikia daryti. Reformos yra pagrindas tam, kad investicijos patektų į derlingą dirbą ir kad jos atneštų reikiamų vaisių. Ir šešių ir dviejų dokumentų paketai yra ta politika, kuri rodo mūsų atsakomybę piliečiams, atsakomybę prieš mūsų ateities kartas. Ekonomikos istorija parodė, kad vien tik augimo neužtenka. Mes negalime kartoti praeito, praeities klaidų. Galimas ir kitoks augimas. Mes, mūsų partija, nenorime didinti skolų. Todėl pasisakome už priemonių paketą, paremtą efektyviomis priemonėmis, paremtą konkurencingumo didinimu, paremtą įmonių stiprinimu ir paremta tokia ateitimi, kurią mūsų piliečiai galėtų pasitikėti. Mes, Europos parlamentas, statymų leidėjai, paremsime tokią įstatymų leidybos iniciatyvą, nes manome, kad tai yra mūsų užduotis, siekiant išlaikyti stabilumą, siekiant daugiau augimo ir tvarumo. Ačiū. Gracias, Dėkojame, ponai Balts. Jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar norėsite atsakyti į šį klausimą? Prašau. Ja, das waren... Taip. Gražus buvo jūsų žodžiai skamba puikiai, jūs reikalaujate lankstumo tuose šalise, kuriuose yra prasiskolinusios, nenorite daugiau skolų, reikalaujate reformų ir panašiai, bet kur mes visi gyvename, kokioj planetoje jūs gyvenate? Juk matote, kad priemonės, kurios jau yra įgyvendinamos arba dar nėra įgyvendinamos, yra tiesiog groteskiškos, nes jos nieko net neša kur jūs žiūrite kur jūs matote tą sėkmę, tų reformų sėkmę, apie kurią jūs čia kalbate? Kiek ilgai jūs dar būsite užmerkę akis? Wenn Sie richtig zugehört hätten, Frau von Storch. Pone von Storch, jeigu klaus, būtumėte manęs atidžiai klausiusi, būtumėte ir supratusi, ką aš norėjau pasakyti. Man atrodo, tai yra jūsų pagrindinė problema. Aš aiškiai pasakiau, ramiai, kolegos, mes norime diskutuoti. Taigi, aš aiškiai pasakiau, kad lankstumas yra įmanomas tik tai tada, kai laikomasi duotų sąlygų ir taisyklių. Taigi aš nematau jokių problemų taikyti lankstumo instrumentus, bet taisyklių vis tiek reikia laikytis. Ir žinoma, mes gyvename ne kažkoje kitoje planetoje, mes stengiamės kiekvieną dieną dirbti mūsų žmonių labui. Ir būtų gerai, jeigu ne tik mes tą darytumėm, bet ir visos kitos frakcijos šiame parlamente. Ir stengtųsi pateikti daugiau iniciatyvų vedančių į augimą, į investicijas ES. Jeigu jūs sakote, kad mūsų priemonės neveikia, tai aš iš dalies turiu sutikti, nes problemų ES dar yra labai daug. Tačiau kai kuriuose srityse, kur pastaruoju metu buvo daug sunkumų, galima matyti sėkmės rezultatų ir aš manau, kad tai yra mūsų viltis. Ačiū. Rogaria, por favor, que sea... Dėkoju. Aš pat norėčiau paprašyti laikytis kalbėtojams skirto laiko. Kiekvienas, kas panaudoja dabar daugiau laiko, atima tą laiką iš kitų kalbėtojų. Todėl aš turėsiu pasirodyti gal šiek tiek ir nelankstus, bet vis dėlto turėsiu nutraukti jūs, jeigu kalbėsite per ilgai. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu Europos parlamente kalbės ponia Rodrygės. Prašau. Many thanks, uh, Mr. Uh, President. Uh, Mr. Katainen, I really believe in... Ačiū, pirmininkė. Aš iš tikrųjų manau ir mūsų frakcija mano, kad Europa gali tapti tuo kontinentu, uh, kurio ateitis remsis klėstėjimu, augimu ir naujais konkurenciniais pranašumais, taip pat daugiau ir geresnių darbo vietų kartu su socialinė sanglauda. Mes tikrai manome, kad galime pasiekti to. Tačiau šiandienos situacija yra tokia, kai įsivyravo vidutiniškumas, labai žemas augimas, net stagnacija. Taip pat keila defliacijos pavojus, prarandame daug gerų darbo vietų, nedarbas per aukštas, o skurdo lygis taip pat per nelik didelis. Ir čia yra didžiulė problema, nuo to slėptis nereikėtų. Mūsų išrinko, kad užtikrintume, jog Europoje vyks tikri pokyčiai mus išrinko, kad užtikrintume, jog mūsų pagrindinis prioritetas bus augimas, investicijos ir darbo vietų kūrimas. Tačiau mes norime rasti tikrus sprendimus. Iki šiol komisijos siūlyti sprendimai nepasiteisino, tai akivaizdu. jūs didžiausią dėmesį kreipiate į struktūrinės reformas ir ypač į darbo rinkos reformą. Manome, kad tikime, kad reformų tikrai reikia, bet ne tik darbo rinkoje, švietimo sistemoje, inovacijų sistemoje. Taip pat būtina daryti pokyčius. Tačiau dar labiau reikia pinigų politikos, kuri palaikytų augimą. Turime turėti koordinuojamą ekonominę politiką ir svarbiausia, turime pasiekti daug daugiau progresyvių investicijų. Čia didesnių veiksmų turintis Europos investicinis bankas, bet taip pat reikia ir geriau suderintos pinigų politikos. Ačiū, ponė Rodrygės. Jums taip pat yra mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į, šį, į klausimą? Prašau. Herr Herr komis... Pirmininkė, komisarė Katainen, aš esu apstulbęs ir sukrėstas dėl to, ką jūs pasakėte. Jūs trukčiojančių balsų nuskaitėte kažkokias bendrybės iš popieriaus, kurį pasidėjote priešai save. Jūs visko norite iš karto ir jūsų visai netrikdo tai, kad jūsų pasisakymė yra prieštaravimų. Norite ir fiskalinio konsolidavimo ir didelių investicinių programų. Norite sumažinti skola, skolas ir lygiai taip pat sumažinti mokesčius, norite padidinti paklausą ir pakeisti pasiūlos politiką. Nėra jokio koncepto. Vis, norėti visko vienu metu yra nekas kita, kaip tik tai bejėgiškumo demonstravimas. Jūs esate komisaras, turite svarbiausią sritį savo rankose ir elgiatės taip bejėgiškai. Visuomenė Visuomeniai reikia investicijų ir viešųjų investicijų taip pat. Tačiau priminsiu, kad Europos zona pateko į krizę, eurozona pateko į krizę dėl to, kad sumažinus palūkanas buvo pernelyg daug investuota, ypač pietų šalyse. Investicijos, visiškai neapsimokančios investicijos kainavo milžiniškus pinigus ir neatnešė jokio pelno. Dabar palūkanos yra dar kelis kartus mažesnės. Ir jeigu dabar niekas neinvestuoja, tai to nedaro todėl, kad nemato jokių šansų gauti kada nors iš tų investicijų pelno. Privatus asmenys neinvestuos, niekuomet, jeigu nematys pelno galimybių. Klauskime savęs, kodėl jos nemato tų galimybių. Apie tai ir reikia kalbėti aukščiausių lygių. Ir tas aukščiausias lygis pirmiausia turėtų užsiimti dalykiniais klausimais. Vienas Nobelio premijos laureatas pasakė, kad Europos Sąjunga neišlips iš krizės tol, kol egzistuos euras. Ačiū. Ja, Bueno, tenemos un pequeño problema que lo vamos a... Dėkojame, ponia Liukė. Yra viena tokia nedidelė problemėlė. Ne, tuoj pat ją išspręsime, nes ponas Atwood prašė galimybės užduoti poniai Rodrygės klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Tačiau ponas Liukė, kaip sakant, iššoko anksčiau ir tos galimybės ne, jam nepavyko suteikti. Taigi, ponė Rodrygės, ar sutinkate, kad jums užduotų klausimą pagal mėlyną kortelę? Prašau. Dėkoju. Aš noriu pagirti jūs už tai, kad jūs kalbėjote labai gražiai, kalbėjote labai optimistiškai. Ir aš pritariu tam, ką jūs pasakėte. Ir man atrodo, kad jūsų, jūs kalbėjote tikrai tikrai nepaprastai kilniai ir gražiai. Bet ar jūs pritartumėte tam, kad mes geriausiai galėtume pasiekti visus tuos tikslus, jei mes paskatintume žmonių verslumą, jei, leis, jei leistume žmonėms laisvai dirbti taip, kaip jie nori, be pernelik didelio regu, reguliavimo. Ir tuomet mes galėsime pasiekti mūsų bendrai siekiamų tikslų. Pone Rodrygės. Well, uh, that... Na, Mes remiame verslumą kaip e, svarbę tendenciją, kuri gali sukurti naujas darbo vietas ir paskatinti augimą Europoje. Tačiau jūsų požiūris mus gazdina, nes jums mes manome, kad tam, kad galėtume reguliuoti rinką ir taip užtikrinti, kad jį veikia kuo geriau. Mes manome, kad galėsime atkurti augimą ir sukurti naujas darbo vietas, neatsisakydami euro. Kaip tik atvirkščiai mums reikia užbaigti kurti e, Europos pinigų sąjungą, tam, kad galėtume suteikti visoms valstybėms narėms galimybę atkurti augimą ir sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus, kuriuos šiuo metu turime. Mums reikia realios bankininkystės sąjungos, mums reikia tikro koordinavimo eurozonoje ir mums taip pat reikia, kad eurozona turėtų aiškę socialinę dimensiją. Mums reikia ir fiskalinės drausmės tam, kad sukurtume daugiau laisvės investuotojams. Taigi, man atrodo, kad mes e, skirtingai žvelgiame į dabartinę situaciją ir galvojame apie tai, kaip galima būtų realiai nutiesti kelią augimui ir naujoms darbo vietoms. Ponas Jacek. Liberales por Europą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš neužduosiu klausimo pagal melinosios kortelės procedūrą. Aš Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kurios klausimus, kurie yra gyvybiškai svarbus šioje di e, e, diskusijoje. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad EBPO e, pirmadienį sumažino savo eurozonos augimo prognozes nuo 1 procento iki 0,8 procento. Eurozonoje mes turime taikyti nepaprastai sudėtingas taupimo priemonės. Airija, Graikija ir Portugalija, pavyzdžiui, turėjo pritaikyti tas priemonės. Ir dėl to mes matom, kaip pasikeitė situacija tuose šalise. Nepamirškime, kad ir kai kuriuose stambiose zonos šalyse E, Prancūzijoje ir Italijoje siekime vis didesnio lankstumo e, tvirtinant fiskalinės taisyklės, dėl to, kad to šalis susiduria vis su didesnėmis fiskalinėmis problemomis. Ir aš norėčiau paklausti, ar ES fiskalinių taisyklių privalo laikytis saliginai mažos ekonomikos, o stambesnėms ekonomikoms leidžiama yra lankščiau interpretuoti tas taisyklės, net jas pažeidinėti. Ar Europos komisija mano, kad taisyklių reikia laikytis griežtai visais atvejais, nepriklausomai nuo to, apie kurią šalį kalbėtume? Be to, man atrodo, kad mes turėtume pasinaudoti savo tuo pasitikėjimu, kurį turime tarp ne eurozonos šalių. Turime aiškiai pasakyti, kad visos taisyklės taikomos visoms šalims, net ir toms, kurios neįeina eurozoną. Reikia taip pat aiškių sprendimų. Ir žinome, kad ir eurozonoje primami sprendimai įtakoja ne eurozonos šalis. Ir aš, turėjau, aš norėčiau jūsų paklausti, ar eurozona ketina toliau veikti kaip atskira sala ir ar eurozonos vadovai ketina pasvarstyti, kokią įtaką jų sprendimai daro ne eurozonos šalims. Dėkoju. Por el grupo confederal de la izquierda. Labai ačiū. Toliau, ponia Matėjas. Ačiū, ponia pirmininkė. Vis, viską turime pakeisti tam, kad ir toliau galėtume gyventi taip, kaip ir gyvenome iki šiol. Štai toks yra mūsų šūkis. Mes vykdome taip vadinamasias struktūrinės reformas, tačiau jų rezultatas yra visuomet tas pats - katastrofa, ekonominė katastrofa. Dabar matome, kad ES atsidūrė ties skilimo riba. Neturime darbo vietų, labai lėtą augimą stebime. Kalbama apie alternatyvas, bet tos alternatyvos yra tos pačios, tai yra taupimas. O mums reikia konsolidavimo tam, kad galėtume paskatinti ekonominį augimą. Nes taupimas tikrai nepadės mums kurti naujų darbo vietų. Kaip galima skatinti augimą, kurti naujas darbo vietas, nuolant taupant? Visuomet rezultatas tokiu atveju bus nulinis. Ar jūs manote, kad Europoje dar kas nors tiki tais žodžiais? Žmonės kalba apie tai, kad reikia kažką keisti, keisti, bet uh, rezultatas yra visuomet tas pats - katastrofa. Ir situacija tik blogėja. kai kam Europoje, kai kuriems fanatikams, pavyzdžiui, atrodo, kad iš vis rinkoje neturi būti jokių taisyklių ir kad taip mes galėsime pasiekti geresnių rezultatų, bet jie yra neteisūs. Žmonės yra pavargę. Taigi nieko nuostabaus, kad daug kas iš jų nori pabėgti iš Europos į kitas, uh, kitus žemynus. Ponas Lamberts žaliųjų ir laisvojo alijanso vardu. Pirmininkė, pirmas dalykas, kuris mane stebina, yra tai, kad niekas ne, nekalba apie skubą, apie tai, kad reikia atskubėti. Yra virš 20 milijonų bedarbių, kurie gauna socialinės išmokas. Uh, Ir mes iš tikrųjų net nežinome, kokios darbo tvarkės laikytis. Todėl būtina skubėti. Ir jeigu jūs teisingai suprantu, ponia Katainen, e, jūs kalbate taip pat kaip ir prieš ketverius metus apie struktūrinės reformas. Ir tai iš tikrųjų reiškia sumažinti valstybės išlaidas, o iš tikrųjų reikia sumažinti valstybės išlaidas ir darbo kaštus. Man atrodo, kad reikia padėti skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms. Mums, mes, kaip ir jūs, norime investuoti, bet mums priešingai nei jums norisi investuoti, kad Europa uh, būtų uh, kontinentas, kur protingiau būtų naudojama energija ir ištekliai. Mums reikia pagalvoti, kaip mobilizuoti investicijas. Uh, Bet taip pat reikia žmonėms suteikti motivaciją tas e, geresnių investicijų priemonės e, panaudoti. Dabar taryba ir komisija turi nusistačius įvairiausius vienas kitam prieštaraujančius ir taip pat ribojančius klimato, energijos ir kitus tikslus. Reikia tų ne, netų ribojančių tikslų, o leisti žmonėms veikti. Taip reikia vykdyti struktūrinės reformas, o būtent e, atgaivinti ir sutvarkyti fiskalinės sistemas. Dabar šios sistemos yra socialiai neteisingos, e, ekonomiškai neproduktyvios ir taip pat kenkia aplinkai. Reikia atgaivinti ir sutvarkyti mūsų finansų sektorių. Bet negalima tęsti taip, kaip dabar. Jeigu norite skatinti investicijas, tai reikia daryti. Toliau, kol kazino ekonomika bus prieinama verslui. Ne, nesitikėkite, kad Anglijos bankai. Anglijos bankai turi daugybę lėšų, bet kur tos lėšos šiandien yra? Iš jų finansuojami aktyvai, ir tai būtų kilnojamas ar nekilnojamas turtas. Ar jūs e, norėsite investuoti į realią ekonomiką, nes tai yra sudėtingiau, tai yra pavojų, ar investuosite į tuos lengvus aktyvus? Taigi reikia struktūrinių reformų, bet ne tokių, kokias jūs siūlote. Ačiū. Muchas gracias, señor Lambert. Hay una... Dėkui. Dėkoju, ponė Lambert, jums yra mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į klausimą? Prašau. Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėkuoju Jums už šią galimybę išsakyti savo klausimą ir dėkuoju ponui Lambertui už tokią įstringą kalbą. Aš esu universiteto profesorius ir norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėt man paaiškinti, kaip investuojant į energetiką mes galėsime patobulinti eurozonos gerovę. Prašau trumpai, tris punktus man pasakykite, prašau. Pone Pirinkė, aš nesu jūsų studentas ir gal jūs esate akademikas. Aš daugiau nei 20 metų esu dirbęs versle ir tuo užsiminėjau prieš ateidamas čia. Ir jūsų nenustebins tai, ką sakė beje ponas Katainen būtent tas ūkis, kuris yra pagrystas investicijomis, sukuria daugiau galimybių nei ūkis, kuris yra pagrystas e, vartojimu. Štai taip yra. Jeigu jūs uh, uh, siekiate inovacijų, jeigu jūs investuojate į inovacijas, ypač energetikos rytėje, jūs kūrite pridėtinę vertę, bet kartu jūs skatinate ir uh, konkurenciją ir jūs taip pat plečiate savo veiklą vis, visame pasaulyje. Kodėl mes negalime mažinti energijos vartojimą? Visi suprantam, kad tai yra reikalinga ir aš manau, kad mes Europoje turėtume imtis priemonių tam, kad sutaupytume daugiau energijos ir tam, kad mums nereikėtų kažkur pasaulyje ar, ar JAF ar kažkur kitur ieškoti energijos. O jeigu jūs tik tai skatinsite vartojimą ir tuo pagrysite mūsų ekonominį augimą, tuomet mes tikrai neturėsime jokios ekonomikos ekonominės ateities Europoje. Senor Lambert, adelant. Dar viena mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į tą klausimą? Monsieur Lambert. Pone Lambert, aš mm, pritariu jūsų pasiūlymams dėl žaliosios ekonomikos ir, ir darnaus vystimosi. Vienintelis e, klausimas, kuris man kyla ir kurį noriu pateikti jums, ar įmanoma nekeinčiate Europos centrinio banko politikos uh, E, ką nors e, pakeisti. Gal mums reikėtų padidinti lėšų likvidumą, gal mums reikia turėti tiesiog daugiau likvidžių lėšų e, rinkoje. Ir ar mes be Centrinio banko veiksmų, kitokių veiksmų negalėsime ką nors pakeisti? Man kila klausimas, kaip mes invest, finansuosime visus tuos pasiūlymus. Taigi kaip. Uh, Be 3-4 milijardų papildomų lėšų mūsų finansų rinkose mes galėsime finansuoti darnų vystimąsi. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas. Taip, Europoje kontinentinėje Europoje bent jau da, iš tikrųjų tas papildomas lėšų da, a, pinigų spausdinimas da, yra mažesnės nei jungtinėje karalystėje. Tačiau be abejo, visos investicijos turi būti rentabilios, turi atsipirkti. Bet nepamirškime, kad Europoje mes netu, neturime nepakankamo kapitalo problemos. Problema yra ta, kad ne, mes neinvestuojame to kapitalo ta, į tuos dalykus, į kuriuos reikia investuoti. Paryžiuje, Londone, Briuselėje ir kitur jūs matote, kad investuojama daugiausia nekilnojama turta ir į akcijų rinkas. E, o mums reikia investuoti produktyviai į tas rytis, kur, kurios po to galėtų padėti mums didinti likvidumą finansų e, rinkose. Reikia pirmiausia galvoti, kaip galima būtų pasinaudoti turimomis lėšomis prieš, pradedant spa, prieš paleidžiant pinigų spausinimo mašiną. Ir Europa turi didžiulį potencialą šiuo klausimu. Dėkoju. Pali, en nombre del Grupo Europa de la Libertad y la Democracia. Dėkoju. FD e, vardu kalbės panas Valį. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Komisaras Katainen pasakė, kad reikia konsoliduoti bankų sistemą Europos Sąjungoje. Aš žiūriu į tai kritiškai Bankai turi labai daug lėšų, jie gavo nepaprastai daug lėšų per Europos centrinį banką, tiesiog milijardus. Tačiau neprisėmė jokių įsipareigojimų investuoti tuos pinigus į realią ekonomiką. Reikėtų tokių finansinių operacijų, kurios būtų nukreiptos į ilgalaikių tikslų siekimą. Kai skaitome sąlygas, kuriomis bankai gavo pinigų, matome, kad nėra jokių įsipareigojimų investuoti į realią ekonomiką, suteikiant jai kreditus. Tai, ką pasakė ponas Lamberts, tik rodo, kad reikia daugiau ryštingumo reguliuojant finansų sektorių. Jeigu suteikiame bankams daugiau pinigų, tai jie, daugiau, jie yra labiau likvidus, turi daugiau finansų, tačiau tol, kol jie neinvestuoja į realią ekonomiką, mes neišbrisime iš krizės. Ačiū. Dėkoju. Toliau neprisijungusiųjų vardų ponas Mano. Ačiū pirmininkė. Pone ir ponės e, deputatai, ponė komisarė, čia susirinkome, kad parengtume e, eurozonos e, susitikimą aukščiausio lygio paprašus Prancūzijai Iš tikrųjų, nuo 2010, 2010 metų, kai prasidėjo e, eurozonos krizė, vis gundotės gelbėti e, bankus ir taip toliau pradėtos buvo taikyti taupimo priemonės, mažinami atlyginimai ir pensijos. Trojka 2013 e, balandį e, netėmėsi drastiškų priemonių Kipre Bet šitos priemonės nėra optimalios. Ką reikėtų daryti, kad, euro, kad e, suprastumėte, kad e, eurozona yra nulinė zona, nulinis darb, užimtumas, nulinis, nulinė konkurencija ir taip toliau. Tik tais e, skatinama aukti valstybės skola. visiems verslui bankams svarbiausias yra konkurencingumas, kurio niekaip nepasiekėme. Paradoksas yra tas, kad dabar Junkeris, kuris taps e, komisijos pirmininku, o Moskovičius bus atsakingas už finansinius klausimus. Prancūzijoje euro įvedimas sutapo su komercinio balanso apsivertimu ir jis tada tapo deficitinis. Praėjusią vasarą pasiekėme didžiausią deficitą, kuris prilygo 85 milijardams eurų. Tai įrodo, kad jūsų ekonominė sistema yra neveikianti skatinanti ekonom, krim, nusikalstamas ekonominė, ne ekonomikas. Taigi, euras neišlaikys. Ačiū, sako pirmininkas. Una tarjeta azul del señor Presel. Dabar um, mėlynoji kortelė iš pono Plėse. Ar sutinkate atsakyti taip? Pone Mano, pasakėte, kalbėjote apie ultraliberalę Europą. Kokioje Europoje jūs gyvenat? Aš tai matau kaip tik ultrasocialistinę Europą, kurioje skolos yra subendrinamos, uh, bedarbių draudimas yra taip pat subendrinamas ir vyksta daugybė įvairiausių kvailysčių. Taigi paaiškinkite man, kas šioje Europoje dar yra liberali dvasia. Jeigu ta Europa būtų tikrai liberali, tai aš būčiau pats didžiausias jos gerbėjas. Taip, adelante. Oui, monsieur... Euh- Pone, uh... Europa nėra liberali, yra ultraliberali, kaip ir visi e, pasa, pasaulio ekonomikos modeliai, kuriuos primetė anglosaksiškoji sistema. Mes esame už liberalizmą nacionalinių lygių ir protekcionizmą tarptautinių lygių, bet ar manote, kad žmonės šiandieną patenkinti gyventi Europoje, kuris įgalės nedarbas, nesaugumas ir skurdas, ar tai jūsų ekonominis modelis? una segunda tarjeta azul que presenta la señora Grappini. La... Dar viena mėlynoji kortelė, ponia Grappini. Prašau. Jūs kalbėjote apie Europą, kuri jums nepatinka. Europos atsakom, už Europą atsakingi esame visi parlamentas, taryba ir komisija. Ir mano klausimas, ką siūlote, kadangi visada lengva kritikuoti, bet neišgirdau jokio sprendimo iš jūsų. Pone, klausimas yra tas, kad mes norime, kad Europa būtų tautų Europa, kuri kurtų savo pelną, savo turtus, o ne tarptautiniams įmonėms. Mes norime, kad Europoje žmonės jaustųsi laimingi. Mes siūlome labai paprastą dalyką. Tokį, koks yra JAV, Anglijoje ir Japonijoje, Kinijoje, ten jų nacionalinės lėšos yra naudojamos šalies viduje ir centriniai bankai turi daugiau galių. Taigi toks būtų sprendimas. Reikia atkurti lygybę tarp piliečių ir žmonėms užtikrinti klestėjimą. Bien, gracias. Era la tarjeta azul, pero comprendan que eh, vamos... Yra ir trečioji mėlynoji kortelė jums, tačiau, kaip suprantate, mes vėluojame ir negalime per nelik daug laiko tam skirti, todėl perėsime prie kito kalbėtojų, ponas Pes, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš nekalbėsiu taip pesimistiškai, kaip ką tik prieš mane kalbėjęs kolega. Aš tikiu, kad jums pavyks ir manau, kad šiuo labai svarbiu metu labai svarbu yra padaryti du dalykus oro zonos labui ir e, visų 28 valstybių narių labui. Mes turime laikytis nustatytų tikslų. Aš kalbu apie oro zonos stabilumo tikslus. Nepaprastai svarbu yra ir toliau mažinti deficitus, nesvarbu, kurioje vietoje, kurioje sistemos vietoje jie būtų. Aš esu iš šalies, kurioje nepaprastai buvo sumažintos išlaidos ir padidinti mokesčiai dėl finansų krizės. Ir tačiau Airijoje BVP augimas šiuo metu yra vienas didžiausių visoje eurozonoje. Taigi net tos šalės, kurios uh, išgyveno labai svarbius e, finansinius koregavimus, gali turėti konkurencingą ir augantį uh, ūkį ateityje. Mums reikia trijų dalykų, ponia pirmininkė. Pirmiausia, Aš esu įsitikinęs, kad mums yra, e, labai svarbu yra mažinti darbo apmokestinimą e, Europoje. E, tai tikrai yra labai neprotinga sistema, kurią turime šiuo metu. Jeigu ne, nekūriamas ar augimas, neturime darbo vietų, reikia pagalvoti apie apmokestinimą. Toliau mums reikia skatinti verslumą. 20 procentų mažiau investicijų šiandien turime, tai bent jau pasakė ponas Dragė. Todėl mums reikia, kad verslas vėl pradėtų investuoti. Per pastarį ketvirtį 50 procentų e, įmonių Airijoje negalėjo gauti finansavimo bankuose. Ir trečias dalykas, aš pritarčiau komisijos pasiūlymams, kuriais yra siekiama yra uh, suvienyti kapitalo rinkas Europoje. Labai svarbu uh, komisijos nary to siekti tam, kad galėtume uh, sukurti papildomas finansavimo galimybės. Dar viena pastaba. 60 procentų visų naujai sukurtų darbo vietų JAV nuo krizės pradžios buvo sukurtas būtent, būtent pritaikant mano minėtas priemonės. Ir jau Europos ateitis priklauso nuo uh, stip, uh, stiprių paskatų investicijoms. Kolega, jeigu jūs uh, nesilaikote savo kalbėjimo laiko, tai atimate tą laiką iš kitų. Toliau ponas Bulman. Gerbėmieji, komisija pasakė, kad neturi visiems tinkamo vienintelio recepto, tačiau mes tą pakankamai dažnai jau esame girdėję. Uh, Ką tai reiškia, komisarė, kad jūs neturite tos vienos išeities visiems? Tačiau ar tai reiškia, kad mes turime šaudyti visomis neteisingomis kryptimis, kaip darome jau paskutinius penkis metus, jeigu ir neturite to vienintelio šūvio, nežinote, kur, kur link jį reikia paleisti? Uh, Jeigu mes turime valiutų sąjungą, tai mūsų reakcija, mūsų reakcija į krizę bus tuo stipresnė, kuo vieningesni mes būsime. Tai yra elementaru. Penkis metus mums aiškinote, kaip reikėtų visiems kartu mažinti biudžetus. Kada pradėsite mus mokyti visus kartu vieningai investuoti? Uh, Taip, teisingai. Šiandien reikia kalbėti apie investicijas. Galų galia ir komisija tai suprato. Komisija suprato, kad Europai trūksta investicijų. Tačiau kaip jūs ruošitės išaiškinti valstybėms narėms, ką reiškia vieninga investicijų kryptis, kad mes visi pasiektume Europos pridėtinę vertę investuodami? Tai yra svarbiausios temos. Niekas mūsų nesupranta, nei Junktinės Amerikos valstijos, nei Kinai, Kinai, nei Latino Amerika nesupranta, ką mes darome. Net Frankfurtas, Europos centrinės bankas, ir tas nesupranta, kas čia vyksta. Reikia rasti kūrybingą sprendimą išgelbėti eurozoną. Tam tikrai atėjo laikas. Aš raginu jūs įtraukti vieningų į vieną kryptimi nukreiptų investicijų savoką į savo programą tam tikrai atėjo laikas. Ačiū. Dėkojame ponui Bulman. Jums taip pat yra mėlynoji kortelė. Ar priimsite ją? Taip, prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos, gerbiamas komisarė. Norėjau užduoti tokį klausimą, kadangi esu iš tos šalies Lietuvos, kada pradėtas įvesti euras ir e, nuo sausio pirmos bus pilnai įvestas kaip žinia įvedant eurą e, svarbu laikytis mastrichto kriterijų bet tarp tų kriterijų nėra kriterijaus e, minimalaus atlyginimo kad žmonės būtų vieningi ir kad valdžia jais rūpintųsi. hay un problema de interpretación por lo que estamos oyendo decir. no no perdone sí sí hay un problema de interpretación además de su problema que lo vamos a. Na, šuberė, iškilusi kažkokia techninė klaida. Kažkas neveikia vertimo sistemoje. Jūs kalbėjote apie problemas, kurias reikia spręsti, tačiau iškilo ir kažkokia techninė klaida, techninės kažkokios problemos. Pone Ropė. E iš tikrųjų aš atstovaunu tą šalį e, kada pradėtas įvesti euras ir nuo sausio pirmos jis bus pilnai įvestas ir e, kaip žinia e, norint šaliai įsivesti reikia atitikti mastrichto kriterijus bet tarp tų kriterijų nėra kriterijaus kaip minimalių pajamų užtikrinimas tai dėl to kad E, reiškia valstybė daugiau rūpintųsi gyventojais žmonėmis ir e, būtų šalis daugiau vieninga manau kad e, galbūt būtų teisinga kaip jūs galvojat kad įvesti kažkokį pereinamąjį laikotarpį La, la tarjeta azul es para interpelar a la persona que ha intervenido previamente. Usted está in... Pone Ropė, mėlynoji kortelė reiškia, kad jūs turite užduoti klausimą kalbėtojui bet jūs kreipėtės į komisarą. Kitaip sakant, jūs nepasinaudojate mėlynąją kortelę taip, kaip reikėtų. Jūs turite užduoti klausimą ponui Bulman, bet ne komisarui. Pone Bulman. Pirmininkė, vis dėlto aš esu pasiruošęs sureaguoti į kolegos klausimą. Jeigu mes leisime kiekvienam užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę, tai reikėtų, aišku, pagalvoti apskritai apie sistemą, ar verta tai daryti, nes mėlynoji kortelė tapo labai dažna. Kolega, mes tikrai būtų, mums būtų geriau, jeigu mes gyventumėm tokiai, o, tokioje Europoje, kur būtų aiškus susitarimai dėl to, kad kiekviena šalis turėtų minimalų atlyginimą, ir kiekvienas darbuotojas būtų garantuotas, kad už savo atlyginimą jis galės išgyventi ir nebūtų priklausomas nuo jokių papildomų paramos priemonių. Mūsų socialdemokratų frakcija kovoja už tai ir mes tikrai pritarėme jūsų pasisakymui ir pateiksime tokį pasiūlymą ir komisijai, ir tarybai. Jau rytoj galime dėl to susitarti ir aš tikrai manau, kad mums reikėtų eiti šiuo keliu. Dėkojame ponui Bulman, toliau ponas Marijas, prašau. Gerbiamasis komisijos nariai, iš to, ką aš girdau, nei jūs, nei komisija nepateikė pasiūlymo dėl priežasčių, nepaaiškinau, kodėl mes neturime augimo e, Europoje. Kodėl neturime augimo, net, kai, net jei ir not jūsų turime teisingą uh, modelį, kuris buvo pritaikytas po krizės. Man atrodo, kad visos taupimo priemonės turėjo neigiamą poveikį. Europoje daugėja bedarbių. Jūs dabar pasisakote už konkurencingumo skatinimą. Bet juk tas modelis yra pagrystas pirmiausia norų siekti mažesnių atlyginimų. Jūs norite, kad Europoje žmonėms būtų mokami kiniški atlyginimai? Ne, mes to nenorime. Mes norime investuoti į ekonomiką, į technologijas, į švietimą. Bet mes negalime to daryti. Negalime dėl to, kad taikomos pernelyg griežtos taupimo priemonės. Iš esmės, mums surišamos rankos, mums draudžiama yra investuoti tinkamai. Ir tos problemos yra aktualiausios e, e, Europos pietuose. Graikijoje mes turime daugiau nei milijoną bedarbių. Tūkstančiai, tūkstančiai žmonių gyvena skurde tūkstančiai parduotuvių ir, ir bendrovių turėjo užsidaryti, turėjo bankrutuoti. Taigi pasimokykite iš to ir pakeiskite savo uh, politiką, nes tol, kol turėsime tokią situaciją, kurią turime šiandien, neturėsime jokios ateities, jokio augimo Europoje. Štai tokia yra realybė. realybė. Ir jūs, ir trejetas privarote prisimti jums tenkančią atsakomybę už tą katastrofą, kurią jūs primetėte uh, kai kurioms šalims. Pone Marijas, ponė Konsarė iškėlė mėlyną kortelę. Ar jūs atsakysite į klausimą? Prašau. Por favor, micro. Gal jūs galėtumėte sujungti mikrofoną? Mikro, now. Taip, taip, įsijungus aš su mikrofoną. Kolmanneksi suuri ryhmä tällä hetkellä. Taigi, atsir yra trečia pagal dydį parlamento frakcija. Taigi būtų gerai, kad turėdami tokį mandatą jūs pateiktumėte konkrečių pasiūlymų. Aš dabar girdžiu tik tai dramatiškus situacijos aprašymus, bet negirdau dar ne vieno pasiūlymo, ką reikėtų daryti. Nėra jokių sprendimų. Taigi aš jūsų noriu paklausti, kas yra tas jūsų didysis pasiūlymas, kaip padidinti užimtumą, augimą ir, tol, ir taip toliau. Η πρόταση της ομάδας έχει αναλυθεί και από τον κύριο Λούκε. Ponas Marijas. Ponas Lūkė ir kiti a, mūsų frakcijos nariai jau paaiškino, kokie yra mūsų pasiūlymai. Mes manome, kad dabartinė politika, taupimas, deflecija ir panašios priemonės tikrai nepadeda mums įvykdyti, į, įveikti krizės jos tik tai kūrė bedarbių Europą. Ir e, to nebegalima e, kesti. Realiai mes ne, e, neskatiname ūkio, ypač Europos pietuose. Mums reikia kitos Europos, tautinių valstybių Europos, tokios Europos, kuri uh, nurodytų mums aišku kelią iš šios krizės. Ponas Gareras dėl posėdžiavimo tvarkos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, mėlynosios kortelės procedūra yra prieinama visiems uh, nariams. Ir ji yra skirta tam, kad galima būtų užduoti klausimą, ką tik pasisakiusiam kolegai. Uh, visi turime tą taisyklę. Nenoriu pasakyti, kad, e, e, kad negalima tos teisės, e, kad ją galima ignoruoti. Ne. Bet aš manau, kad jeigu taip dažnai leidžiama užduoti klausimus pagal mėlynąją kortelę, tuomet reikėtų gal pailginti kalbėjimų skirtą laiką. Mes norime, kad visi parlamento nariai galėtų pasisakyti. Kalbėjimo laikas buvo paskirstytas frakcijoms, kolegos atvyko čia į posėdį. Ir jeigu kas nors nori išsakyti savo nuomonę tuo klausimu, kurį dabar diskutuojame, tuomet jie galėtų tai padaryti per spontaniškų pasisakymų procedūrą, kuri yra numatyta baigiantis diskusijoms. Ačiū. Pone Gereiro, taip, iš tikrųjų, gal mes turėtume. Uh, uh, nustatyti tokią taisyklę, kad vienam kalbėtojui galima bus pateikti tik tai du klausimus ir viskas. Ponas Papadimulis. Kyriai tų Συμβουλίου και της Κομισιόν, ήρθατε μάδια χέρια. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėsias tarybos, pirmininkė komisijos nariai. Jūs čia atvykote pas mus be jokių pasiūlymų. Gerbėmėjai, pirmininkaujančios Italijos atstovai. Kur yra tie dalykai, kuriuos jūs mums žadėjote Liepos mėnesį, kuriuos žadėjo ponas Renci? Kur yra augimo politika? Pone Katainin, kur yra tos investicijoms skatinti skirtos programos, kurias mums žadėjo ponas Junkeris? Net nežinome, kada tiksliai įvyks aukščiausių lygio susitikimas, kuriame bus kalbama apie augimą. Ir kartu, ponios e, Merkel, primestas taupimas kenkia net ir, jo, e, ir jos e, tauti, e, tautiečiams. Taip, gal mums iš tikrųjų reikia to kiekybinio skatinimo, kiekybinio palengvinimo, papildomų pinigų. ABPO, kuriam vadovauja ponas Kūrija, tai, tai yra neoliberalas, sako, kad mes turime keisti savo politiką. Prancūzija vienašališkai sako, kad jie galbūt laikysis stabilumo pakto tik tai po dviejų metų. Tai, ką mes nulatos girdime čia, yra nuobodu. Tai yra banalybės. Ir Pažiūrėkite, 30 procentų jaunų žmonių mano šalyje neturi darbo. Ir yra įsitvirtinusi visiška stagnacija, o jūs nieko nesiūlote. Ponas Gygold. Gerbiamas tarybos atstovė, ponia Katainen. Štai ką turiu pasakyti. Aš nusivyliau šios diskusijos pradžia. Vasarą ekonominė padėtis ryškiai pablogėjo. Euras veikia prastai, jam vadovaujama blogai. Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas vėl turėjo padėti eurozonai, vėl turėjo skirti papildomų lėšų ir jau du metus sulaukėme naujų pasiūlymų Europos centriniam bankui, didesniam koordinavimui, dides, geresnė legitimacija ir panašiai. Tačiau apie tai jūs dabar nieko nekalbėjote. Mes vėl kalbame apie nukėlimą, sprendimų nukėlimą vėliau. Vadovų taryba po vasaros kalbėjo tik apie užsienio reikalus, jūs vėl mums negalite pasakyti, kada bus priimami realūs sprendimai. Dabar ekonominiai rodikliai yra tokie blogi, o jūs nukeliate sprendimus į ateitį. Jūs turite įgyvendinti tuos planus, kurie jau seniai yra nustatyti tam, kad mes galėtume, kad Eurozona galėtų toliau sėkmingai veikti. Vėl šiandien jūs mums nieko nepateikėte naujo, jūs tik tai kartojate savo senus žodžius. Ačiū. Dėkojame ponui Gygold, toliau ponas Oflin. Uh, thank you, Mr. Vice President. Ačiū, vicepirmininkė. Euras gal dar ir nežlugo, bet jisai tikrai nepasiteisino. Mes matome, kad dabartinė ekonominė politika uh, kuri turėjo atkurti augimą ir skurti naujas darbo vietas, e, tikrai ne, nepasiteisino. E, tos, e, pažvelkite, pavyzdžiui, dabar, kad ta šalis, kuri dabar pirmininkauja Europos Sąjungoje ir kuri garsėjo kažkada savo kulinariją automobiliais ir dizainu, šiandien pažiūrėkite, kur jie yra. Ir Pone Katainen, kaip taip yra, kad pietų Europos šalių uh, uh, produktivumas yra kur kas žemesnės nei Vokietijos. Šiom šalims reikia savo e, valiutos tam, kad jie leistų, galėtų ją devalvuoti. Uh, Ir jie turi turėti galimybę taip pat nustatyti savo palūkanų normas. Jei to nepadarysime, tuomet turėsime nuolatos juos finansuoti, rodydami e, finansinį solidarumą. Tik tai taip galėsime palaikyti tas šalis. Tom šalims reikia ekonominio e, apsisprendimo teisės. O jūs užrakinote tų šalių potencialą. Taigi gėda jums. Gracias. Senor Bonano. Ačiū toliau, ponas Volano. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į komisarą Katanen. Paprastai tarėmės su savo tautos atstovais. Suomių lenktynininkas, Formulės 1 lenktynininkas e, uždirba milijonus eurų jis nori vykti į šiaurės, gal geriau reikia vykti į šiaurės Italijos kokį nors miestelį, ten atsisėsti ir pakalbėti su vietos gyventojais, paklausti, ką jie veikia ir kiek uždirba. Jūs e, kalbėjai, jeigu jūs kalbėtumėte su manimi šeštadienio rytą apsimesdamas New Yorko mero sūnumi, tai jau būtų visai kita istorija Aišku, suprant, galbūt jeigu taip elgtumėtės, geriau suprastumėte emocijas paprastų žmonių, bet jūs taip nedarote, jūs kalbatės tik tai su bankininkais ir turtuoliais, už tai nežinote, kokiamis problemomis susiduria tūkstančiai šeimų Italijoje. Ir pirmininkas nutraukė kalbėtojo. Mes jau praradome daug laiko, taigi prašau elgtis rimtai. Toliau kalbės Krist, ponas Kristos. Ačiū pirmininkė. Reformos yra būtinos. Europos sąjunga kitaip pralenks Kenija, JAV ir kiti galingi konkurentai. Aš taip pat matau, kad manau, kad reikia užtikrinti tam tikrą fiskalinį stabilumą, kitaip pakliūsime į juodąją skolų skylę. Graikijoje mes dabar mokame ne tiek už uh, memorandumo griežtą politiką, bet už klaidas, kurios buvo padarytos nuo 2000 iki 2009, kai mes nepasirengėme konkurencijai eurozonoje, kaip kad padarė Vokietija. Mes tiesiog dalinome pinigus. Taigi, mes privalome numatyti atitinkamas priemonės derančias su šią politiką. Taigi klausimas, ar norime, kad Europa būtų stipri, ar norime, kad infliacija būtų 0 procentų ar 2 procentai, ar norime e, kiekybinių palengvinimo priemonių ar pinigų ortodoksijos. Taigi automatinio sprendimo jokiai problemai niekada nebūna, reikia apie tai e, išsamei pagalvoti. Taip pat noriu kreiptis į tam tikrus euroskeptikus, ypač vokiečius. E, kurie nori palikti Graikiją sava, savieigai, bet jie nesupranta, kad jeigu mes įkrisime į tą juodąją skolos kylę, mes nusitemsime kartu ir vokiečius. Ačiū toliau, ponė Ferreira. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, komisijos atstovė. Šiandieną akivaizdu, kad Europa e, laikėsi taupimo priemonių dogmatiškai ir koordinuotai o dėl to kilo recesija. Deflecija taip pat e, plinta, viskas tik blogėja. Praėjo šeši metai nuo krizės pradžios ir jokio stebuklo neįvyko, kaip tik priešingai. Nedarbas didėja, recesija, skurdas, ypač e, tose šalise, kurios tolsta nuo, tol, yra toliau nuo centrinių ekonomikų, tik didėja. Krizė nėra globali. Žiūrėkite, JAF iš jos jau išsikapstė, o Europoje vis dar krize. Taigi, turime skubiai keisti savo politiką. Europos centrinis bankas jau panaud, išnaudojo visas priemonės, kurias turėjo. Tačiau recesija įmonėms atima bet kokią progą užsidirbti. Mums reikia naujos pradžios, naujos vilties, kad e, žodžiai taptų veiksmais. Iki šiol taip nebuvo. Iki šiol mes tik šnekame. Naujoji komisijos sistema ir e, naujoji komisijos sistema nenumato ir neleis tikriems pokyčiams įvykti. Turime užtikrinti, kad programos, kurias patvirtiname, yra kitokios, veiksmingesnės, kad, kad eurozona nenu, nebūtų nutolusi nuo realybės, nes realybė beldžiasi į duris. Ačiū. Pone Ferreirai, dabar ponas Zani. Ačiū pirmininkė. Italijoje daug kas kritikuoja Rencio vyriausybę, nes ji esą neveiksni. Pone komisaras Katainen nori atrodyti griežtas ir daug kas jį lygina su tokiu sakalu, bet aš irgi norėčiau palyginti kai kuriuos faktus. Kai kurie piliečiai Europoje yra tiesiog aukojami jūsų ekonomikos sampratai įgyvendinti. Būtent taip ir vyksta ir dėl to Europa žlunga. Mes iš Europos krizės neišbri, neišbrisime padovanodami 300 milijardų eurų bankams ir nieko neduodami piliečiams Europoje. Jeigu norime išbristi iš krizės, tai reikia ne daugiau biudžeto disciplinos, bet daugiau solidarumo. Kitas Europos eurozonų, eurozonos vadovų susitikimas turėtų būti skirtas ne bankams, o piliečiams, kurie, nieko net, kurie visko neteko, nieko nebeturi, net vilties geresniam gyvenimui. Nuvažiuokite namo, pasižiūrėkite į veidrodį ir pasiklauskite savęs nuo širdžiai, ar tikrai elgėtės taip, kaip turėtumėte. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės ponus Zarianapolos. Dėkoju Jums, norėčiau Jums priminti, kad aš paprašiau žodžio dėl posėdžio vedimo tvarkos, o Jūs man nesuteikite galimybės pasisakyti. Dabar kalbame apie artėjantį Eurozonos vadovų susitikimą. Ir e, matome, kad kapitalizmo krizė tik tai gilėja, neturime jokių augimo e, teigiamų prognozių. Iki šiol taikoma politika, remiantis politikai, negali paneigti, kad net ir kiekybinis palengvinimas nepadės mums veikti laisviau. Taigi jisai nieko gero neatneš nei darbininkams, nei mūsų ūkiui. Jis tik tai padidins kapitalistų pelnus. Visos tankomos priemonės tik tai žlugdo tai, ko darbininkai siekia ir ką kūrė labai ilgą laiką. Tai yra švietimo sistema, uh, darbo vietos. Taigi jų iš esmės tik tai stumėte e, žmonės į skurdą. Tai, ką jūs siūlote, tai yra dar neva didesnės lankstumos, o tai reiškia, kad dar mažiau darbo vietų. Niekas nesugebės išgelbėti šios sistemos, nes sistema yra supūvusi. Ši sistema tik tai kūrė e, nedarbą, skurdą ir sukelia karus. Reikia iš esmės pakeisti dabartinį ekonominį modelį. <coughs> Ponas Rangelis, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją ir tarybą su jų išdėstytomis mintimis ir nėra jokios abejonės dėl to, kad reikia eiti šią linksmę, bet linkme. Tačiau naujoji komisija turėtų daug daugiau dėmesio skirti augimui ir naujų darbo vietų kūrimui. Ir į tai turės išvelgti visos ES valstybės, ypač tos, kurios yra eurozonoje. Nes eurozonoje ypatingai reikia postumio augimui ir užimtumui skatinti. Šie prioritetai turi tapti ne tik žodžiai, jie turi likti ne žodžiais, jie turi tapti realybę. Kas yra esminis dalykas? Mes turime nepasiduoti demagogijai, taip kaip daug kas pasiduoda šioje posėdžių salėje. Taip, mes šiek tiek esame atsilikę nuo plano, ne viskas mums gerai pavyko. Tačiau komisija, kurią mes išrinks, išrinksime, yra tokia komisija, kuri atitinka rinkimų kiekvienoje šalyje ir ES rezultatus. Turime gerbti piliečių nuomonę. Be sveikų viešųjų biudžetų nebus įmanoma išgelbėti eurozonos ir panaudoti Europos Sąjungos ir eurozonos lėšų augimo ir užimtumo skatinimui. Prarasime galimybę tą padaryti. Dabar turime pasakyti, kad ir augimo, ir užimtumo politika turi dėrėti su struktūrinių reformų politika ir su sveikais viešaisiais finansais. Dėkoju. Toliau ponas Gvaltieri. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad krizė ves prie tam tikro konsensuso. Mes turime suvokti, kad tam tikrų vienpusiškumų, kurių ėmėmės praeityje, mes dabar nebegalime sauliaisti. Turime rasti vieningą politiką tiek biudžeto, tiek kitose srityse. Ponas Katainen pripažino, kad reikia reformų, kad reikia investicijų, kad konkurencigumas yra nepakankamas, kad paklausa yra per menka. Geri žodžiai, bet žodžių neužtenka. Jeigu norime ir toliau išlaikyti piliečių pasitikėjimą, reikia konkrečių žingsnių, kurie seks tą analizę, kurią mums jūs pateikėte. Ypač investicijos. Tai yra esminis klausimas. Mums reikia konkretaus plano, kur tie 300 jungerio skirtų milijardų nukeliaus, į kur jie bus investuojami. Tai ir privačios investicijos, ir viešojo sektoriaus investicijos. Švieži pinigai, pinigų kiekio padidėjimas turi atlaisvinti rinką, bet tą daryti ekonomikos augimo labui. Kitas klausimas yra lankstumas. Lankstumas ir taisyklių laikymasis yra du esminiai dalykai. Pagal taisyklės mes galime taikyti lankstumą tokiais atvejais, kai grėsia cikliškų, ciklinė politika. Eurozonos fiskalinės padėties pagerėjimas galimas tik tai, kai būsime vieningi, tai neturi apimti vien tik tai atskirų šalių. Mūsų fiskalinė politika be vienybės nebus įmanoma. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai mes dabar kalbame apie artėjantį eurozonos e, vadovų susitikimą, turėtume priminti parlamento nariams apie kai kurios statistinius duomenės, kurios Europos komisija ir valstybių vadovai nagrinės e, tą dieną. E, augimas yra kur kas mažesnės nei vienas procentas, mūsų BVP nulatos mažėja o nedarbas yra didžiulis. Kroatijoje, pavyzdžiui, yra 17 e, procentų, Portugalijoje 15 procentų, o Ispanijoje 23 procentai, o Graikijoje net 25 procentai. A, tai yra gera žinia visiems tiems žmonėms, kurie klausosi mūsų ir kurie žino, kad tie vadovai atvyks dideliais stambiais automobiliais ir šnikučiuosios gerdami šampaną. Ir aš tikiuosi, kad tie žmonės mūsų dabar klausosi. Mūsų darbo kaštai auga, nedarbas auga, privačios, investi privačios investicijos mažėja. Ponios ir ponai, šio, šio parlamento nariai, jeigu jums atrodo, kad kažkas atrodo kaip didžiulė nesėkmė, tai galbūt taip yra, bet tame vadovo susitikime, ko gero, dabartinė situacija bus įvertinta a, kaip, mal, kaip labai maloniai nuteikiantis sėkmės pavyzdys. Okay ponas Karas, ponios ir ponai. Viena pastaba. Aš sukviestas, kaip blogai visi yra pasiruošę šią diskusiją. Mes net nežinome, kada vyks aukščiausio lygio susitikimas ir diskutuojame apie kažką bendro. Negalime taip kalbėti, mes turime kalbėti apie konkrečius dalykus, apie konkrečius projektus ir dėl jų diskutuoti. Eurozona tai nėra tik ji, kaip ir Europos Sąjunga, nėra vien, vien tik Europos Sąjunga euras. Tai yra visos vidaus rinkos klausimas. Koks yra mūsų tikslas? Bankų sektoriaus stabilizavimas, tvarus stabilizavimas, koordinavimo mechanizmų įgyvendinimas, konkurencingumo didinimas, augimo, užimtumo ir investicijų užtikrinimas. Tokie yra tikslai ir mes dabar tikimės konkrečių pasiūlymų, kaip šitie tikslai bus įgyvendinami, kaip tas padidintas augimas bus įgyvendinimas kokios yra priemonės. Reikia reformuoti tam tikras struktūras, reikia investuoti į švietimą, į tyrimus, į energetikos sektorių Europos Sąjungą. Reikia galų gale užbaigti vidaus rinkos blokavimo sistemas ir subalansuoti biudžetus taip, kad jie galėtų būti pasiruošę ateities iššūkiams. Europos semestras turi galų gale tapti tikrai uh, svariu politikos įrankiu. Ir mūsų sprendimai turi būti konkrečiai įgyvendinami eurozonoje. Tai yra ir demokratinės legitimacijos klausimas, ir mūsų atsakomybės klausimas. Turime laikytis visų taisyklių, kurias esame nusistatę. Ir turime galų gale užbaigti tą liūdną dramą susijusią su finansinių transakcijų mokesčių. Galų gale taryba turi priimti sprendimą parlamento pasiūlymas jau yra pateiktas, lieka taryba. Ačiū. Pone, Pone Brės, dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai, pasaulis keičiasi ir Europa e, šiuo metu da, ekonominė prasme neauga, e, mes tik tai žengėme tamsos linko, jūs nieko nedarote, tai Europos centrinis bankas nie, nieko nedaro. Šiandien jau kalbėjau apie Jackson Hole uh, uh, katastrofą ir kad uh, ta komisija, kurią jūs priklausote, turėtų realiai vertinti dabartinę situaciją ir pagalvoti, kaip galima būtų mobilizuoti visas mūsų turimas priemonės. Ką jūs pasaky, pasakėte mums, kad mums reikia tik daugiau, daugiau papildomų struktūrinių reformų? Taip, be struktūrinių reformų reikia. Taip, tai reikia tokių reformų, kurios paskatintų mums geriausiai pasinaudoti savo žmogiškojų potencialų. Kaip jūs rengėtės, ponia ponė Katainen, šiam uh, Eurozonos aukščiausio e, lygio susitikimui. Kaip jūs atsižvelgsite į baisę statistiką? Kai, ką jūs darysite tam, kad jūs pasinaudotumėt uh, e, uh, galimybėmės paskatinti paklausą? Uh, kaip jūs. Uh, leisite tuos 300 milijardus eurų, kurie 3, 305 milijardus eurų, kurie buvo mums pažadėti tam, kad būtų sukurtos naujo, naujos darbo vietos, atkurtas augimas ir atkurta taip pat viltis. Dėkuoju. Toliau ponas Gerero. Ačiū. Europos Sąjunga prieš vasaros atostogas atrodė labai savim patenkinta. Tai jau ne pirmas kartas mes sakėme, kad krizė ateina, atėjo, tačiau viskas lik ir vystosi teigiamą linkmę. Pamatėm, kad per vasarą krizė perėjo į trečiąjį savo etapą, augimas vėl sumažėjo ir problemų tikrai pakanka. ES ekonomika yra chroniškas ligonis. Chroniškas ligonis, kuriam nuolat duodami ne tie vaistai. Taupimas, socialinių išlaidų mažinimas, investicijų mažinimas, atlyginimų stabdymas ir mažinimas, visa tai yra ne tos priemonės. Europai reikia vitaminų injekcijos, investicijų, augimo, didesnių atlyginimų. Visų pirma, reikia pasinaudoti ne tik tai Europos valiutų fondų nuomonė, ne tik tai deficito uh, mažinimo draugų nuomonė, bet yra ir kitų dalykų. Mums reikia didinti paklausą. Be paklaus, did, paklausos didėjimo nebus daugiau pasiūlos, be investicijų nebus daugiau augimo, didės skurdas ir, vis, ir bus vis daugiau darbuotojų, kurie nors ir gauna atlyginimą, vis tiek gyvena žemiau skurdo ribos. Ačiū. Dėkojame ponui Gerero. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, tačiau ir vėl yra problema. 14 asmenų nori pareikšti nuomonę, bet tam visiškai nėra laiko. Negalėsime suteikti žodžio visiems kalbėtojams. Todėl prašau visų laik, griežtai laikytis kalbėjimo laiko. Jeigu kalbėsite ilgiau negu vieną minutę, aš turėsiu jūs nutraukti. Dar kartą kartoju, kiekviena frakcija pirmiausia pakalbės po vieną kartą, o tada žiūrėsim. Pirmininkė. Teisinga. Sveikinti Europos centrinio banko pirmininko Dragio priemonės, kurias jisai taiko, bet tai neišspręs mūsų problemų. Taip, Europos centrinės bankas duoda tam tikrą veiksmo laisvę pradėti reformas ir auginti ūkį. Ispanija yra pavyzdys, kaip reformos gali padėti. Eurozonoje mūsų augimas kol kas yra didžiausias ir yra kūriamos darbo vietos, bet to kol kas nepakanka. Niekas nepatikėtų, jeigu pasakyčiau, kad to užtenka. Nors tai ir nėra visa apimanti raida ir vis dėlto pavyzdys yra teigiamas. Dabar mums reikia įgyvendinti Junkerio planą. Planai nuolat rengiami, jie nuolat skelbiami, bet jų įgyvendinimas stringa, todėl dabar turime susikoncentruoti būtent į tai. Ačiū. Dėkoju, ponui Palva, dabar ponas Pajet. Merci, euh, monsieur le président, monsieur du conseil. Ačiū, panė pirmininkė, tarybos komisijos atstovai kalbėjome apie tai, kad mums reikia įveikti krizę, tačiau mūsų dabar augimo rodikliai yra praktiškai nuliniai ir mes suprantame, kad, kad mes nesugebėjome atkurti ūgį. Ir aš manau, kad tvarus augimas ir ekonominės veiklos atgaivinimas gali būti manomas tik tai, jeigu mes kontro, kontroliuojama ir gerai pritaikėmėsime e, viešasis investicijas. Jūs kalbėjote, kad mūsų pažadėti 300 milijardų eurų ir jūs dabar kalbate apie artėjantį Eurozonos vadovų susitikimą ir reikia kalbėti apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti tomis lėšomis, kaip galima būtų paskatinti viešasis investicijas valstybės narėse, tam, kad galima būtų paremti ir atgaivinti augimą, nes Eurostato e, e, normos uh, Tai ir skaičiai parodo, kad e, iki šiol taikytos priemonės neduoda jokių rezultatų ir kad e, mes neskatiname vietos ekonomikos ir dėl to mūsų problemos tik tai gilėja. Dėkoju, toliau ponas Eservatė. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary, mane nuvylė jūsų pasisakymas. Jau penkeri metai girdžiu tą patį. Ir nebejoju, kad dar po penkerių metų išgirsime vėlgi tuos pačius žodžius. Jokios pažangos nematome. Man atrodo, kad komisija tikrai uh, nemato tikrovės. Ponas Baroso mums žadėjo, kad e, dar 2010 metais, kad ateityje situacija tikrai gerės. O žiūrėkite, šiandien bedarbių skaičius tik tai auga. Uh, augimas šiandien, augimo rodikliai ir mūsų konkurencingumas yra kur kas prastesni nei buvo 2010 metais. Ir net Nobelio premijos laureatai sako, kad uh, jei toliau taikysime taupimo priemonės, tuomet mūsų ekonominė situacija tik tai blogės, o nedarbo lygis tik tai didės. Mums reikia realių investicijoms skatinti skirtų programų. Jūs e, kalbėjote apie tokias e, programas, bet nepamirškime, kad jų reikia ne tik eurozonos e, šalims. Dėkuoju, sako pirmininkas, jūs jau viršiuojate jums skirtą kalbėjimo laiką. Señora Bilbao. Gracias, presidente. Pone Bilbao, ačiū pirmininkė. Tame susitikime bus kalbama apie dviejų, dvi priemonių grupės. Viena tų priemonių grupė buvo sukelta tam, kad galėtume susitvarkyti su uh, uh, pasaulinės reiksmės uh, e, iššūkiais, uh, tobulindami savo ekonominį ir finansinį valdymą. Pažvelkime tai, kas vyksta uh, eurozonoje. Ir ar jūs busite pasiruošę pažvelgti e, tikrovai į akis, ar jūs norėsite tiesiog pritaikyti senus receptus. Uh, Aš manau, kad mes turime uh, kurti Europoje pridėtinę vertę, nes ir transporto sektoriuje, ir visur kitur. Tačiau mes to kažkodėl nedarome. Visi tie gražus žodžiai yra kaip kokie fejerverkai. Kodėl privačios įmonės nenori investuoti? Jei mes jų nuomonės nepakeisime, tuomet mes niekuomet neveiksime šios krizės. Dėkuoju. Toliau ponas Ferreira. Ar ponia Ferreira? A, nėra. Nesvarbu, ar ponas ar, ar ponia. Na ką, ponia Katainen, iš tikrųjų, vasarą išgirdome labai prastų žinių. Statistika yra tikrai nekokia. Pone Katanin, jūs sakėte, kad mums reikia judėti daugiau, reikia dirbti sparčiau, reikia griežtesnių, aiškesnių priemonių, tačiau panašu, kad mes labai greitai judame prarajos link. Pažvelkite į tai, kas vyksta Portugalijoje ir Graikijoje. Tenai jūs pamatysite savo taupimo politikos rezultatus. Dabar panašiai, e, panašiai situacija formuojasi ir Dalijoje ir Prancūzijoje. Tokia situacija susidarė dėl, dėl Europos centrinio banko taikomų veiksmų e, nes e, didesnis linkvidumas tik tai paskatino spekuliuoti rinkoje. Kiek, ponia Katainin, laiko jūs dar šitaip dirbsite Ar jums negėda bus pažvelgti žmonėms į akis? Pažiūrėkite, jokių rezultatų. Ir net nežinome, kada įvyks tas e, Eurozonos vadovų susitikimas. Taigi išpažinkite savo klaidas, prisipažinkite, kad klydote. Dėkoju, ponas Ferreira. Senhor Presidente, agora que as eleições já... Dėkoju, pirmininkė. Rinkimai pasibaigė, ir realybė su visų žiaurumu pažvelgia mums į, į akis. Krizė tęsiasi ir Europa dabar turi dvi išeitis. Arba gyventi taip kaip lygi šiol, ką ir girdėjome šiandien, komisija ketina gyventi taip kaip lygi šiol, arba reikia keistis. Keistis galima tik tai diskutuojant, reikia pakeisti Europos centrinio banko statutą, reikia apgalvoti iš naujo principus, kuriais mes remsimės, reikia suteikti daugiau autonomijos valstybėms narėms pačioms kontroliuoti savo ekonomiką ir valiutą. Reikia taip pat paramos programų Europos eurozonos šalims, o lygi šiol tos paramos programos buvo gana nesėkmingos. Be to reikia nustatyti mechanizmą, pagal kurį galima būtų išstoti iš eurozonos augimo paktai neveikia. Geriau, tarp valstybinių susitarimų, geriau laikytis tarp valstybinių susitarimų, o ne kažkokių bendrų augimo paktų. Reikia stengtis, kad integracija vyktų būtent tokiu pagrindu. Dėkojame ponui Ferrerai. Toliau Ačiū. Visi norime, kad ekonomika auktų. Tai būtina mums visiems. Ar mano, manote, kad ES ir euras yra puikūs idealai, ar tai yra groteskiški dalykai, kurie tempia visus žemyn? Visi turime sutikti, kad e, būtina, jog mūsų ekonomikos auktų kartu. Geriausias būdas, kaip tai pasiekti, yra išlaisvinti Europos tautas iš tų grandinių, kurios dabar juos saisto, riša prie žemės per dideli mokesčiai, per daug dalykų kalina jų dvasę, jų verslumą visoje Europoje. Leiskime jiems patiems išsikapsyti iš skurdo, per jų pačių motivaciją, jų drąsą ir kūrybingumą vėl pasiekti didybės. Aš raginu visus jūs ir ypač komisiją pagalvoti apie šias didžias savokas. Mes visi norime gyventi geriau, turtingiau, bet panaudokime savo individualų kūrybingumą tam pasiekti. Ačiū. Dėkojame. Dabar komisijos vardu kalbės ponas Katainen. Mr. President, Pirmininkė, e, garbus parlamentarai, e, būčiau norėjęs e, dar padiskutuoti su jumis, bet mano lėktuvas į Australiją tuo išskris, todėl turiu skubėti. Buvo kalbama apie reformas, stiprinant augimo potencialą. Tai yra puikus ir svarbus klausimas, nes daugelie valstybių narių augimo potencialas yra labai žemas. Ir būtent todėl mums reikia įvairių reformų priklausomai nuo šalies. Negalima kiekvienai šaliai taikyti tų pačių reformų, reikia atsižvelgti į situaciją vietoje. Galiu pritarti poniai Rodrygės, kuris sakė, kad reikia susitelkti ties Europos socialinio modelio išsaugojimu. Taip pat jūs minėjote būtinybę vykdyti reformas stiprinančias inovacijas. Tai svarbu. Yra įvairių būdų, kaip e, organizuoti inovacijų finansavimą įvairiose valstybėse narėse. Galbūt reikėtų pasitelkti geriausias praktikas iš įvairio, įvairių šalių, nes tai galėtų padėti atnaujinti Europą. Tokios reformos leistų mums žengti priekin. Taigi yra daug stip, stipriųjų pusių Europoje, tačiau yra ir tam tikrų silpnųjų pusių. Aš taip pat tikiu tyrimais, plėtra ir inovacijomis, o tam reikia, kad būtų inovacijos, reikia stipraus verslumo ir taip pat taikomųjų tyrimų. Ir čia reikia kalbėti ne tik apie pinigus, bet kaip geriau organizuoti ir panaudoti viešasis lėšas. Taip pat Ir investicinių banko e, instrumentais reikia efektyviau pasinaudoti. Minėjote, kad jeigu norime investicijų, neprotinga e, vykdyti konsolidaciją. Man tai nėra labai akivaizdus klausimas, kadangi investicijos reiškia e, paklausą, reiškia, kad reikia, kad būtų tinkamas pasitikėjimo lygis ir todėl turime derinti reformas, e, su paklausa, konsolidacija, kad sustiprėtų pasitikėjimas ir tada reikia Europos masto pastangų. Naujoji komisija, na, išrinktieji komisijos nariai, paskirtieji komisijos nariai, e, kaip tik ir bando apibriežti kai ateities veiksmus kaip e, daugiau dėmesio skirti investicijoms ir augimui. Ačiū, komisarė. Dabar žodį suteikiu tarybos atstovui ponui Dėlą Vedovą, kad jis apibendrintų diskusijas. Ačiū. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Aš norėčiau padėkoti už galimybę, kurią suteikėte man ir pirmininkaujančiai šaliai išgirsti jūsų nuomonės šiais klausimais. Jūsų pasisakymai, žinoma, buvo daug platesni negu numatomo Eurozonos vadovų susitikimo darbo tvarkės klausimai. Ir iš principo nelabai turiu ką ir pridurti prie to, ką pasakiau savo įvadinėse pastabose. Mes galėsime pasakyti daugiau, kai posėdis bus oficialiai paskelbtas, tada turėsime galimybę padiskutuoti plenarinėje sesijoje šiek tiek tiksliau. Tai turėtų vykti spalio mėnesį. Augimas ir užimtumas buvo labai svarbios jūsų minimos temos. Ir aš norėčiau pasakyti, kad Italija, kaip pirmininkaujantis šalis, šias temas taip pat laiko prioritetais. iš esmės beveik visi klausimai, kuriuos jūs minėjote, yra labai kontroversiški. Įvairūs, įvairios frakcijos turi skirtingą nuomonę tais klausimais, bet visi jie yra mums svarbus. Aš tikrai pasižymėjau visas jūsų pastabas, visus jūsų išsakytus nuogastavimus ir pasiūlymus. Aš perduosiu juos atsakingiems asmenims, kurie rengs susitikimo darbo tvarkę. Ačiū. Prieš baigdami šią, svarstyti šį klausimą, norėčiau sutikti žodį ponui Zaranam Podulu, kuris nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos metu kalbėjo ir jokia frakcija nepriklausantis kolegos. Taisyklės labai aiškios. Nepriklausomi parlamento nariai nepriklauso jokiai politiniai frakcijai. Jie, nes jie neturi bendros nuomonės dėl vykdomos politikos. Ir todėl niekas negali kalbėti jų visų vardu. Kiekvienas išsako savo asmeninę nuomonę. Savo ir savo partijos asmeninę nuomonę. Ir aš manau, kad būtų gerai to nepamiršti. Pirminkė, mes e, pasižymėsime jūsų pastabą. Toliau mes e, kalbėsime, uh, išklausysime uh, tarybos komisijos pareiškimus dėl Europos iniciatyvos jaunimui įgyvendinimo pradžios. Aš matau jau daug norinčių pasisakyti per spontaniškų pasisakymo procedūrą. Ir uh, mes atsižvelgsime jūsų prašymus ir taip pat norėčiau paprašyti tų, kurie ketina pateikti klausimus pagal Milinosios kortelės procedūrą, nepamiršti, kad klausimų yra skiriama